Nepamiršti, kad e, senėjimas turi ekonominių pasiekmių, bet taip pat tai yra ir tam tikra socialinė vertybė. Dėkui. Grazie komisario, la discussione chiusa, la votazione. Labai ačiū komisarui. Diskusijos šie klausimai yra baigtas. Balsuosime rytoj 11.30, o e, kitas posėdis prasidės rytoj antradienį, rugsėjo 15. 9 val. Atsiprašau, rugsėjo 13 dieną, o dabar posėdis baigiamas.